plenarinių posėdžių salę. Čia tiesiog buvo evakuacijos pratybos. Taigi tiesiog puiku, kad vėl galime sugrįžti į mm, posėdžių salę. Kitas darbo atvarkės punktas yra diskusijos dėl pono Rapkai pranešimo. Tai yra pono Spaskyho e, imuniteto gynimas. Nevyks diskusijų dėl šio klausimo, taip nusprendė frakcijų pirmininkai ir tiesiog išklausysime frakcijų e, atstovų vard... pasisakymų ir pirmiausia žodis e, ponui Rapkiu pranešėjai. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, dėl ankstesnių diskusijų, dėl darbo atvarkės ir magistris imuniteto, nes ir šiuo klausimu su pranešėjas, tai tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tai, jog darbo atvarkė nenumatytos diskusijos skirtos šiam klausimui yra tik tais balsavimai. Ir beje, prieš magistrį yra penkios bylos. Mes šiuo atveju kalbam apie vieną bylą, ji yra gan nesudėtinga lyginant su kita, kitomis bylis, taigi mes išklausime pono magistris. Taip, aišku, jūs teisus ir gerai, kad įmanoma visą tai paaiškinti. Na ir iš tikrųjų ne viena politinė frakcija surenkti diskusijų dėl pono demagistris imuniteto klausimo. Ir šiuo atveju bus tiesiog balsuojama dėl šio klausimo. Tačiau dėl dabartinio imuniteto klausimo, tai vyksta diskusijos liberalų frakcijos vardu ši frakcija pageidavo ir todėl ir vyks diskusijos. Pono demagistris atveju nebuvo prašymo apsvarstyti plenarinio posėdžio metu jo imunitetą ir todėl bus tik balsuojama. Kaip ten bebūtų, laikas bėga, taigi prašau žodis ponui pranešėjui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tiesiog norėjau atkreipti tai dėmesį, nes e, kolegos prieš tai domėjosi šio klausimu. Na, no, o kai dėl ponus Paskicho parlamentinio imuniteto gynimo. Tiesą sakant, tai visiškai nebūtina apie tai kalbėti, nes ponas Uspaskikas jau jo nebeturi. 2010 metais, rugsėjo 17 dieną, Europos parlamentas panaikino ponas Paskicho uh, imunitetą ir čia nieko nesikeitė. Tačiau ponas Uspaskichas mano, kad yra naujų įrodymų, naujos informacijos ir todėl jis prašo sugražinti jo imunitetą. Taigi kokia reikalo esmė? E, Lietuvos prokuratūra prikiša ponui Uspaskichą dėl to, kad jis Lietuvoje pažeidė e, partijų finansavimo ir mokesčių teisės nuostatas. Tai buvo padaryta 2004-2007 metų laikotarpiu. Tuo metu tiesa nebuvo uh, Europos parlamento narių, tačiau buvo Lietuvos Seimo narių. O 2008 metais Lietuvos Seimas priemė sprendimą panaikinti ponas Peskicho imunitetą. Ir po to ponas Uspeskichas 2009 metais buvo išrinktas į Europos parlamentą ir gavo naują imunitetą. Būtent apie tai ir turėjome kalbėti. Jis buvo išklausytas dviejų klausimų metu. Tiesiog noriu atremti jo argumentą, kad jis neva nebuvo išklausytas. Bus buvo išklausytas du sikius komitete. Kolegos, nežinau, ar ponas Uspeskehas yra kaltas ar nekaltas. Jis visuomet teigia, kad jis esą nekaltas, to nežinau ir visiškai ne mano užduotis ir ne jūsų užduotis priimti atitinkamą sprendimą. Tai yra Lietuvos teismo institucijų prerogatyva, o mes tiesiog turime priimti sprendimą dėl to, ar yra du aspektai, kurie reikštų, ar pasiliks jo imunitetas, kurį jis, kuris turi teisę kaip Europos parlamento narys. Ir, o visa kita, tai jis turi būti traktuojamas kaip savo valstybės narės narys. Ir dabar yra dvi galimybės tarkim, nepanaikinamas jo imunitetas, jeigu jis negali pareikšti savo kaip parlamentaro politinės nuomonės ir mokesčių teisės pažeidimas su visu, visai tuo nesusiję. Antras dalykas yra štai koks. Šios procedūros pasiekoje jis jaučiasi persiekiamas kaip politikas. Aišku, dėl to dar galima pamastyti, tačiau viską pasvėrus po dviejų klausimų, po to, kai dar sėki paprašymą informacijos iš Lietuvos valdžios institucijų, priemi išvados, kad tas antrasis atvejis visiškai neegzistuoja, taigi nieko kito mums nebelieka, kaip panaikinti jo imunitetų. Na, e, ponas Uspaskichas pasinaudojo savo teisę kreiptis į Europos teisingumo teismą, į pirmą instaciją ir jis pateikė e, skundą dėl jo imuniteto panaikinimo. Tačiau. Uh, Bet čia, čia jis atsisakė teismo nutarties. Ir dabar jis tiesiog vėl kreipėsi į Europos parlamentą, teikdamas, kad yra naujų įrodymų ir Wikileaks paviešina informaciją, kuri patvirtina jo argumentus ir pozicijas. Taigi jis atsima savo prašymą iš Europos teisingumo teismo. Aš labai jam parekomendavau to nedaryti, nes kreipimasis į Europos teisingumo teismą yra vienintelė galimybė jam apginti savo mitetą, tačiau jis vis dėlto tas savo prašymą e, atsiemė. Jis pateikė naujos informacijos, ją išanalizavome ir priemė išvados, kad gal ta nauja informacija yra svarbi pačiam bylos nagrinėjimui Lietuvos teismuose, tačiau visiškai tai netakoja mūsų sprendimo dėl jo imuniteto panaudo, panaikinimo. Mes tikrai per ne vieną posėdį aptarėme šiuos klausimus ir prieėmė vieningos išvados, kad kitų galimybių nėra, nes čia mes nepirmėm sprendimo dėl to, ar panasis paskikas yra kaltas ar ne. Tiesiog mes primame sprendimą dėl jo privilegijų. Tai yra, tai yra dėl laisvės, taigi nei kalbant apie laisvą politinės nuomonės reiškimą, nei apie jokį politiko persiekimą, nėra jokių naujų įrodymų ir prieiname išvados, kad pasilieka padėtis status quo, imunitetas jam yra panaikintas. Mes nekalbam apie tai, ar jis bus panaikintas, jis jau panaikintas, tiesiog yra tokia faktinė padėtis, imunitetas panaikintas. Groups, uh, EPP. EPP frakcijos vardu kalbės Sadeuš Svietka. Tikoju, ponė pirmininkė. Jau aš septynerius metus dirbu šiame komitete ir per tą laiko teko išklausyti dešimt prašymų panaikinti arba išsaugoti imunitetą. Norėčiau priminti tuos dalykus. Kolega Rapkai minėjo, aš norėčiau patiksinti kai ką. Europos parlamentas yra tas parlamentas, kuris skiriasi nuo kitų ES valstybių parlamentų. sprendžiant deputatų imuniteto klausimus, mes laikomės tos nuomonės, kad imunitetas gali būti atšaukiamas, jeigu konkrečios valstybės narės baudžiamo persiekimo institucijos to paprašo. Aš galbūt galėčiau ir padėkoti, pasidžiaugti pono Uspaskiko veikla Europos parlamente, tačiau vis dėlto po ilgų diskusijų APP frakcijoje mes vis dėlto įsitikinome, kad simpatijos antipatijos yra vienas dalykas, tačiau įstatymo raidė yra visai kas kita. Ir todėl mes turime vadovautis tuo, e, ką nusprendėme jau prieš daugelių metų. Jeigu Europos parlamento deputatas nors ir turi, turi, e, turi e, e, imunitetą ir jeigu jam tas imunitetas yra atšauktas, tai nieko mes negalime keisti. Parlamentas prieš vienerius metus atimė imunitetą, galima galvoti, ar tai buvo teisinga ar neteisinga, tačiau reikia laikytis tos nuomonės ir nieko nekeisti. Aldi frakcijos vardu Watson. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Viktoras Ispaskikas yra fenomenas ir Lietuvos Respublika. Tai yra rusų kilmės verslininkas, kuris susilaukė sėkmės tiek versle, tiek ir politikoje. Ir kitos politinės partiklis, kurios jam pavydė šios sėkmės, pradėjo prieš jį bylą, kuri panašiai persikima. Taigi dabar šios partijos, dabar jis kaltinimas vos nenusikaltimą padaręs. Taigi, kai mes įsigiliname viską, e, atrodo viskas aišku ir balsame už tai, kad būtų panaikintas jo imunitetas, tačiau nuo to laiko atsirado naujų įrodymų. Tai yra ne vien tik tais Wikileaks e, paviešinta informacija, kalbėjo apie, kuris kalbėjo ponas e, Uspaskichas, tačiau ir buvęs ministras pirmininkas Brazauskas kalbėjo apie tai, kad aukšto padėtį užimtis asmenys buvo netinkamai apkaltinti, o taip pat ir buvęs prezidentas Adamkus pripažino, kad prieš penkerius metus jisai žalgos tarnybų buvo priimtas imtis netinkamo asmenų prieš šį asmenį. Ir dėl šios priežasties penki mm, naria, balsai, nariai balsavo už tai, kad būtų patenkintas jos prašymas apginti imunitetą ir devini balsavo prieš. Taigi E, aš manau, kad jis yra tiesus politikas, persikomas dėl savo įsitikinimų ir prašyčiau šiandieną apginti jo imunitetą. Dėkoju ir toliau. Kitas kalbėtojas, ponas Valdemaras Tamoševskis. Atsir frakcijos vardu. Gerbiamas ponės ir ponai, kolegos, Šitas klausimas yra labai sudėtingas, atikiu, kita vertus jis labai aiškus. Panas Uspaskich yra, yra persekiojimo auka. Ir iš tiesų ta oficialiai pasakyta pozicija nėra tokia teisinga, manant, kad dauguma Lietuvoje mano e, vieningai. Komitete buvo išsakytos ir kitos nuomonės. Reikėtų tą pripažinti. Žinoma, EPP pritarė ir e, remia tai, ką e, pareiškė Lietuvos delegacijos atstovai. Tačiau Europos parlamente negalima vadovautis bolževizmo principais ir, mano manimu, reikėtų atsižvelgti į tai, kad mūsų frakcija pasisako už imuniteto gražinimą. Dėkoju. Her ponas Rapkai, socialistų demokratų vardu. Ir kaip pranešėjas kalbėsiu taip pat kadangi man teko ilgai nagrinėti šitą temą, tai dariau ne iš malonumo. Tai, kas čia buvo pasakyta, neįrodo, kad dauguma komitete ar pirmame svarsime, ar antrame e, e, visiškai kitokie. Aš nesprendžiu apie tai, kokį vaidmenį politinė gyvenime vaidina ponas Uspaskichas Lietuvoje. Tai ne mūsų ir ne mano uždavinys. Mums svarbu užtikrinti, kad būtų e, užtikrintas sąžiningas bylos nagrinėjimas. Jeigu mes nepriimsime sprendimo, tai nebus byla nagrinėjama sąžiningai. Aš manyčiau, mes čia neturėtume ieškoti tiesos. Mes negalime kaltinti arba išteisinti. Mums labai svarbu užtikrinti, ar jisai turi teisę aiškiai išsakyti savo nuomonę, ar jisai dėl savo politinių pažiūrų yra persekiojamas. Mes nekonstatavome nei vieno, nei kito atvejo ir todėl mes siūlome pritarti mūsų siūlomai pozicijai. Dėkuoju, ponės ir ponai, kągi siūlau baigti diskusijas dėl šio klausimo. Rytoj dėl šio klausimo bus balsuojama 12 valandą. Kitas e, darbo tvarkės punktas mums yra labai svarbus, tai yra pasiruošimas mm, Europos vadovo tarybos susitikimui 2000 tikimui gruodžio 8-9 dieną. Taigi,